dėl komiteto sprendimo nepaprieštarauti deleguotam reglamentui. Nebuvo pateikta jokių prieštaravimų per pastarąsias 24 valandas, remiantis 105 e, e, tai, e, darbės tvarkos taisyklės straipsnių, 6 pastraipą.